Good afternoon. Sveiki. Prašyčiau visų susėsti, tada galėsim pradėti jau darbą. No. Start, uh, the... Galime pradėti. E, darbo tvarkės projektas, jeigu niekas neprieštarauja, jį darbo tvarkę tvirtiname. Pirmininko pranešimų šiandieną nėra. Galime pereiti prie balsavimo. Balsuojame dėl Eurozonos ekonomijos politikos 19 metais. Pranešėja yra Ester Delangė, EPP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 Galime keliauti. A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. B kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. C. Kompromisas už prieš, susilaikę, priimta. D kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta. E kompromisas, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Close the vote. Balsavimas baigtas. 28 in favor. 20... 28 už, 27 prieš. Patvirtinta. F kompromisas. Už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. Čia paukščių. Close the vote. Adopted. Patvirtinta. G kompromisas. Kas už? G kompromisas. Kas prieš? Susilaikę. Vėl atsiprašau, bet neaiškus rezultatas. Vote is open. Vote is closed. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Rezultatai paskirstė po lygiai atmesta, taip man patarė. 96 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinkime. 96. Open the vote. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Dvidešimt aštuoni už, dvidešimt septyni prieš priimta. 72. Tau plaukai kažkaip. Kas už prieš susilaikė. Atrodo, kad priimta. Pasitikrinkime. You can check them also, or you do them all electronically. Yes. The vote is open. The vote is open. Pradedame balsuoti, baigiame. Atmesta. Gerai. Kartais tikrai neaišku. 84. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas, baigiamas. 28 už 28 prieš atmesta. 106 už prieš susilaikę tikriname atmesta vis tik tai atmesta 187. Už, prieš, susilaikė. 188. Už, prieš, susilaikė. Tikrinkime, balsuokime. Balsavimas baigtas. Aiškia persvara atmestas. 19 už 33 prieš. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 101. Ar galima iškart balsuoti elektroniniu būdu, nes tada paspartėtų viskas. Balsuojame 101. 101. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 104. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 107. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 108. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 83. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 85. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aha, kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Į, į kompromisas balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. J kompromisas. Balsuokite. Baigiame. Patvirtinta. 169 po kompromisinių pakeitimų. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 252. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ką kompromisas? Balsuokite. Ką kompromisas? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 59 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 119. Balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. L kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. M kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimta. N kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 45 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. O kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. P kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Q kompromisas. Balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigtas, patvirtinta. R kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. S kompromisas. Luis Garikano teikia žodinį pakeitimą. Aš noriu paaiškinti. Pradinėme tekste buvo parašyta investicijos į materialų, nematerialų turtą. Būtent e, reikėtų mums ekonomistams, kurių čia esame daugumą sakyti, poveikio, poveikį turinčios investicijos, inovacijos, e, įgūdžiai ir panašiai, nereikėtų sakyti apčiuopiamus, neapčiuopiamus dalykus. Ar kas nors prieštaraujate? Balsuojame. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Reikia balsuoti dėl pakeitimo su žodiniu pakeitimu ir jeigu jisai nebus patvirtintas, tada reikėtų balsuoti dėl kompromisinio pakeitimo. Balsuojame E, dėl kompromiso su žodiniu pakeitimu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Rezultatas pasiskirstė po lygiai. Rezultatai atmesta. Dabar reikia balsuoti dėl kompromiso be žodinio pakeitimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Vienas devyni trys. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Atmesta. T kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. U kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Du šimtai dešimt aštuntasis pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 229. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 2.30 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 231 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 232. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 233. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 234. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 235. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 200, 227. E, Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 249. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Kompromisas V. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Kompromisas 2GBV. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Pakeitimas 248. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. X. Kompromisas X. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 225 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Kompromisas į ilgojį. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas Z. Balsuoti pradedame. Kompromisas Z, sako pirmininkė. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dėkui, pirmininkė, dar nepas, nespėjau jūsų pasveikinti su išrinkimu. Norėtume pusę minutės, nes kai kurie pakeitimai patvirtinti, kurie prieštarauja kompromisiniam pakeitimui. Tai aš norėčiau dar įsigilinti. Per vieną minutę tą padarysiu. Pirmininkė sutinka. Kolegos, prašyčiau dėmesio. Tikrai daugiau negu vieną minutę jau jums suteikėme. Tai labai norėčiau, kad galėtume tęsti darbą. Okay. And... Ar galime dabar balsuoti? dėl viso teksto ir balsavimas yra vardinis. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Atmesta. 18 už, 34 prieš ir 4 susilaikė. So, Noriu Jums tik tai priminti, kad susitiksime rytoj 9 val. ir bus paskirtojo komisijos naro pan, Paulo Gentiloni klausimas. Ačiū.